bus greičiau. Dabar pradėsime nuo pasiūlymo pakeisti delegacijos ryšiams su Palestinos įstatymų leidybos taryba, pavadinimą delegacija ryšiams su Palestina. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Ne. Dar kartą, kas už? Kas prieš? Pasitikrinsime elektroninį būdų. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas pasiūlymas. dėl e, Pereiros pranešimo. Balsavimas baigtas. Priimtas pranešimas. Kitas e, Ferreira pranešimas. Taip pat balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas pranešimas. Vandalino pranešimas dėl žvejybos partneriai susitarimo. Ar cuoti? Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Perimtas. Vandalino pranešimas. E, šį kartą su žaliu kyšuliu susitarimas. Elektroninė būtų balsavimą. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas priimtas. E, pradinė teksto ketvirto punkto nebalsuosime dėl jo, o dabar dėl viso balsuosime. Pranešimą. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. Serau Santos, e, žvejybos, pranešimas žvejybos sutarimas su Madagaskaru. Balsavimas pradedamas. A, aš negaliu paskubinti technikos. Balsavimas baigtas. Ar balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas pranešimas. Zarba Bidigan pranešimas, protokolas, kuriuo iš dalies keičiama pasaulio prekybos organizacijos teigiamo sutartis Marakešo sutartis. Ah, taip, Zarba e, Bidigan, kolega. Jums žodis. Man reikės tik 30 sekundžių. Aš norėjau tik tai ap, padėkoti šešėlinėms pranešėjams už atliktą tikrai puikų darbą rengiant šitą parašymą. Aš manau, kad tai yra mūsų indėlis į pasaulinę prekybą, ypač besivystančių valstybių plėtrą ir taip pat kovojant su migracijos keliamais iššūkiais. Ir jeigu mes galėtume rasti sprendimą šiams problemams, tai iš tikrųjų būtų gerai kurti tokius instrumentus, kokie, kokie dabar aš siūlau, nes jie ir padės besivystančiams valstybėms. Ačiū, kolega Salva Biligan. Dėl pirmo pranešimo elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. Antras pranešimas beveik identiškas Čia prekybos lengvinimo sustarimas. Dabar 11 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Pirmas pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Antras pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Dvyliktas, kas už. Prieš sulaikė atmestas 13 kas už prieš susilaikė atmestas trečias kas už prieš sulaikė atmestas 14 kas už prieš sulaikė atmestas kas 15 kas už prieš sulaikė atmestas ketvirtas kas už prieš sulaikė. Pasitikrinsime dėl ketvirtą pakeitimą elektroniniu būdu. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Penktas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Šeštas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Šešioliktas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Septynioliktas kas už? Prieš sulaikė atmestas. Septintas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Aštuntas kas už, prieš, susilaikė priimtas. Devintas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Dešimtas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Dėl rezoliucijos balsusime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pranešimas. Svobodos pranešimas įgaliojamas Austrija, Belgija ir Lenkija ratifikuoti Budapešto konvenciją dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais sutarties arba per jos prisijungti. Balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. E, ponios kelia pranešimas Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinos priemonės tarptautinės apsaugos srityje. Yra keli pakeitimai vienu bloku, kas už, prieš, susilaikė, priimti. 27 balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 47 pakeitimas, čia yra žodinis pakeitimas, e, pane Keler. Ačiū, kolegos. Yra teikiamas pakeitimas žodžiu, dėl kurio susitarė šešėliniai pranešėjai. Iš tikrųjų, e, tiesiog atnaujinama situacija remiantis pono Junkerio šiandien išsakytų pasiūlymų. E, tas žodinis pakeitimas yra raštu įtrauktas į jūsų balsavimo sąrašus ir mes teigiame, kad e, E, dar bus perskirstyti 120 tūkstančių pabėgėlių iš Graikijos, Italijos, e, remiantis pasiūlymu ir aš neskaitysiu viso pasiūlymo teksto, nes jis labai sudėtingas. Ar yra prieštaraujančių? daugiau kaip 40 yra prieštaraujančių, tai tu balsuosime be žodinio pakeitimo dėl 47 kas už, prieš. Pastikrinsime. 47 e, pakeitimas jo pirminė forma. Balsuojame elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 29 nebalsuosime. 44 pakeitimas, tik pirmo dalis elektroninių būdų balsuojame, pasavimas pradedamas. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmestas. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Išlaikė. At, atmesta. 34. Kas už? Prieš. Išlaikė. Priimtas. 48. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 42. 48 tai pakeitimas, dėl jo pastikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 42 elektroniniu būdu. Balsuosime, balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 43 elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. Trečias elektroniniu būdu. Balsuojame. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. Ketvirtas elektroninė būdų balsuosime. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimtas. Penktas. Dvi dalis. Pirma dalis. Prieš pirmą dalis kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Antra dalis kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Dėl antros dalies pasitikrinsime elektroniniu būdu. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Šeštas elektroniniu būdu balsuosime. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. Septintas. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 45 nebalsuosime. 9 e, elektroninį būdų balsuosime. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 46 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 46 pasitikrinsime elektroninį būdą. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 13. Elektroniniu būdu balsavime. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. Toliau elektroniniu būdu balsuosime. 14. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 15 penk, pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 16. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 18. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimtas. 19. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimtas. 22. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimtas. 23. Balsavimas. Pradedamas. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimtas. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo pakeisto, kas už prieš susilaikę priimtas teisėkuros rezoliuciją e, elektroniniu būdu balsuosime. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar periname prie Westfalio pranešimo dėl ES politikos miestų dimensijos. 20 punktas e, elektroniniu būdu balsavimo balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas priimtas. 26 dvi dalis. Pirmoji dalis elektroniniu būdu balsuojame. Kas už? Ar visi balsuojate? Balsavimas baigtas. Priimta antroji dalis elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta dabar visos rezoliucijos balsavimą. Elektroninė būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Uh, kolegos Deutsche, pranešimas nesusijusių darbo vietų kūrimą ir augimą, ekonominės, socialinės ir teritorinės anglos Europos Sąjungoje skatinimas. Ketvirtas punktas. Uh, pirma dalis elektroninių būdų balsuojame. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta antroji dalis. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta. 22. Punktas pradinis tekstas, kas už prieš susilaikė. Priimtas. 24. Punktas elektroninio būdu balsuojame, balsavimas pradedamas, visi balsavote, balsavimas baigtas. Priimtas. 27. Pirma dalis elektroniniu būdu. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta antroji dalis. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote. Balsavimas baigtas priimta. 28 punktas pirmoji dalis. Elektroninė būtų balsuojame. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta antroji dalis. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 29 punktas, dvi dalis elektroniniu būdu dėl pirmos dalies balsavime. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta antroji dalis. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmesta. 30 punktas, 3 dalis. Elektroniniu būdu balsuosime. Pirmoji dalis, balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta antroji dalis, balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta trečioji dalis, balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta 45 punktas. Elektroninio būdu balsavime. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 64. Ja, punktas, pirmoji dalis elektroniniu būdu. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta antroji dalis. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 66. Punktas. Pirma ta dalis. Elektroniniu būdu balsuojame. Dėl pirmos dalies. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. priimta. Dabar dėl pakeistos rezoliucijos balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar uh, e, Vandekampo. Ne, atsiprašau. Uh, peršokau pono Kukano pranešimą, tai yra 2012 metų Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų įvertinimas aštuntas punktas, e, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė. Prie, priimta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Priimta, septynioliktas punktas, e, trys dalis, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė. Priimta, antra dalis, kas už, prieš, susilaikė. Priimta, trečia dalis. Ne, dėl antros dalies pasakysim elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Trečia dalis kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 18, 18 punktas. Pirma dalis kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Antra dalis kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 28 punktas kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. 30. E, punktas, pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta, antra dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 39 punktas, 3 dalis, pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta, antra dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta, trečia dalis kas už, prieš, susilaikė. Dėl trečios dalies pasitikrinsime elektroninį būdą. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta, priimta. Toliau visa rezoliucija. Vardinis balsavimas pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pereikime dabar į Vendekampo pranešime dėl Baltosios knygos įgyvendinimo 2011 metų. Transportas. Trečia dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Ketvirta, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtinta. Antra dalis ketvirtos paragrafo, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Aštunta dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Devinta dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimta dalimis. Kas už, kas prieš, kas, antra dalis kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Vienuolika dalis, vardinis balsavimas, Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 13. E, Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas už, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 16 dalis, vardinis balsavimas, kas už, e, atsiprašau, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 18 dalimis. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už. Tai yra vardinis balsavimas. Kas e, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 19 dalimis. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pirmo, e, antroji dalis už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. 20 pirm, dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. 26. Vartinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 29. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 34. Devinta e, pastraipa, kas už, tai yra vardinis balsavimas, kas e, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 34. 12 e, įtrauka. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Antroji dalis Pradedam e, vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 39. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta 41. Dalimis. Pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko. Patvirtinta antroji dalis. Už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. 43. Dalimis. Pirma. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta antra dalis. Už, prieš, susilaiko patvirtinta. 54 dalimis. Pirma dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antra dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. 60 dalimis. Pirma dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antra dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. 63. Trečia pastraipa už, prieš, susilaiko patvirtinta. 63. Už, penkta įtrauka dalimis. Pirma dalis už, prieš susilaiko patvirtinta, antra dalis vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 63 e, aštunta e, dalelė, kas už, tai yra vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 63 9 e, e, dalis dalimis. Pirma dalis už prieš susilaikę patvirtinta, antroji dalis vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 63. 10. E, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 63, 12. Vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 64, 5. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 67 dabar dalis, 64 kas už kas prieš susilaiko patvirtinta, 11 dalis kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta, 64 vis dar 12 dalimis. Pirma dalis už, prieš susilaiko patvirtinta, antra dalis už, prieš susilaiko patvirtinta, 15 kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta, 16 už, prieš susilaiko patvirtinta, 65 paragrafas, pirma dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 65.5. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 6. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 12. E, iš to paties pirm, dalimis pirma, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, antras vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 66.8. Kas už, kas prieš. Kas, kas prieš? Būtų gerai, jeigu dabar pakeltumėte rankas tie, kurie už, kas prieš. Man atrodo, kad atmesta, tačiau reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 66.9. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. G. E, konstatuojamoji dalis, pir, dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos pakeistos rezoliucijos, vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar pereiname. Moterų karjera mokslo sityje ir universitetuose. Pranešimas, kurią parašė Elizabeth Vozenberg. Ant 22 dalis paragrafas, vardinis balsavimas. Čia turiu galvoje Vozenberg pranešimą, 22 paragrafas. Balsuojame vardiniu balsavimu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 25. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 35. Dalimis. Pirma dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 42. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 48. Dalimis pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta antroji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Konstatuojamoji dalis R. Vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Taigi dabar visa rezoliucija su pakeitimais, vardinis balsavimas, pradedam balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar pereikime prie pranešimo. Liliana Rodrygės. Didesnių galių suteikimas merginoms pasitelkiant švietimą ES. Gavome e, NEF e, alternatyvinį pasiūlymą, kas už kas prieš kas susilaiko atmesta. Pirmoji dalis, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas paragrafas dalimis, pirmoji dalis. Dėl pirmo pasitikrinkime, dėl pirmosios dalies. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi penktas, e, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dešimtas paragrafas. Patikrin, pasitikrinkime. Dėl penkto antrosios dalies pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Dešimtas paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Tryliktas paragrafas, dalimis, pirmoji dalis vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 21 paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 25, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 27 dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 28. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 29. Trimis dalimis. E, visą laiką vardinis balsavimas. Pirmoji dalis. Pradedame balsuoti. Būtų gerai, jeigu EPP pasireikštų, ar visi balsavo, ar visi suspėjo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis 29 paragrafo pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Trečioji dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 30 paragrafas, vartinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 31 dalimis. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta antroji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 40 paragrafas. Kas už, Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta? 41 dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš. Kas susilaiko patvirtinta? Antroji dalis kas už, kas prieš. Kas susilaiko patvirtinta? 43 paragrafas iš trijų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš. Kas susilaiko patvirtinta? Antroji dalis kas už, kas prieš. Kas susilaiko atmesta? Trečioji dalis kas už, Pasitikrinkime 43 antrą dalį. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. Trečioji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 43 irgi iš trijų dalių. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Trečioji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 50 paragrafas dalimis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 53 dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta antroji dalis, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Konstatuojamo dalis G dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. R konstatuojimo dalis dalimis taip pat. Ne, pirmiausia reikėtų G pasitvirtinti antrą dalį, vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavo? Tuomet baigiame. Patvirtinta. R, tai yra T konstatuojamoji dalis, Taip, antroji dalis, sako pirmininkas. Labai atsiprašau, ne TOR dalimis taip pat pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar tai, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar visa rezoliucija su pakeitimais, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar paskutinis pranešimas Andrės Švabas. EEE e e ir Šveicarijos ryšiai. Visiško vidaus rinkos sukūrimo kliūtis. Tik tai svardinis balsavimas. Būtų gerai, jeigu paliktumėte kartelės iki balsavimo pabaigos. Pradedame balsuoti. Ar balsavim, balsuoti baigėte? Jeigu taip, tuomet balsuoti baigiame. Patvirtinta. Aš norėčiau visiems palinkėti.